Ačiū komisijos nariui. Rytoj balsuosime pusę pirmos, o kitas plenarinis posėdis prasidės rytoj nuo 9 iki 11 ir po to nuo 15 valandos iki 22 valandos. Protokolą galėsite perskaityti Europos parlamento interneto tinklapyje. O dabar posėdis baigtas.